pradėsime darbą. Dar buvo prašymas iš vieno mūsų kolego dėl darbo tvarkos taisyklių keistis ir kreiptis į mūsų visus. Ir mes turime jam suteikti galimybę kreiptis į mus. Prašau, panas Kemelai. ponė pirmininkė. Aš nežinau dėl kos. Dėl 130 taisyklės. Tai ne, nepaisant mūsų, nu, mūsų partijos ir mūsų požiūrių, mes esam parlamentarai. Ir mes turim pirmiausia būti atsakyti, atsakingi savo žmonėms. Ir mes turime teisę užduoti atitinkamus klausimus. Ir kartais iš esmės mes negalime pateikti tų klausimų ir gauti atsakymų laiku. Taigi 130 taisyklė penktas punktas. Taigi ten numatyta, kad šia, per šešias savaitės galima atsakyti į mūsų užteiktą klausimą. O dabar atsakom per 11 savaičių. Taigi aš manau, kad tai yra biurokratinės kliūtis. Iš tikrųjų, ponė pirmininkė, tai kenkia demokratijai ir aš norėčiau, kad būtų ši problema kuo greičiau išspręsta. Ačiū. Man buvo priimta. Man buvo priimta, kad iš tikrųjų, kad tos ribos yra nustatytos mūsų sprendimo. Bet kokiu atveju mes pasižymėsime jūsų pastabą ir perdusime jūsų pastabą atinkamoms institucijoms. O dabar pradėsime balsuoti. Pirmasis darbotvarkės punktas yra Lūnės pranešimas. Tai, tai yra vardinis balsavimas elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas pranešimas. Toliau Dijas Demera Garcija pranešimas. Pirmas pakeitimas. Elektroninių būdų balsuosime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. atmestas. Antras pakeitimas. Dabar kėsim rankas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmestas. Galiu paskelbti, kad pranešimas priimtas, remiantis sustarimo tarp tarybos ir, ir parlamento. Trečias punktas - Vikstrom pranešimas. Pirmas ir antras identiški pakeitimai. Vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmesti. Atmesti pakeitimai. Pranešimas priimtas remiantis sustarimu tarp parlamento ir tarybos. Dabar sąnaudos politika. Ketvirtas punktas originaliame e, dokumente. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. Šeštas punktas. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antra dalis, e, vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Antra dalis. B konstatuojama dalis. Dvi dalis. Pirma dalis kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Antra dalis. Pradinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta antra dalis. Rezoliucija. Dabar dėl visos rezoliucijos balsuosime variniu balsavimu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta rezoliucija. Ačiū. Balsavimas baigtas. Dabar balsavimo motyvų paaiškinimai. Please, colleagues, we still have explanation to the votes. Gerbėmiai kolegos, dar mūsų laukia pasiaiškinimų dėl balsavimo etapas, kurį norėtume pradėti tuoj pat. So, please let us, let us start, you know, with the explanation. Pradėkime paaiškinimus dėl balsavimo. Ponas Dalton, prašau. Dėkoju pirmininkė. Rob Wainwright, mano kolega, Europolas tapo tokia institucija, kuri dalinasi informaciją tarp nacionalinių institucijų. Šiandien buvo suteiktas jai dar vienas mandatas.